Good morning, please, please take, a seat, take your seats. Labas rytas, prašom atsisėsti savo viekas ir pradėkime šios dienos posėdį.